Bardzo Państwa przepraszamy za. Labai atsiprašau visų už vėlavimą, bet pastebėjote tikriausiai, kad e, mes buvome salėje visą šį laiką. Paprastai pirmadieniai yra sudėtingesni. Dabar noriu jūsų visais pasisveikinti. Šiandien vyks viena mūsų posėdžio dalis, o antroji dalis ar antrasis posėdis tik ketvirtadienį. turime pakankamai intensyviai padirbėti. Noriu pasisveikinti su ponė Stavreva. Žinome jūs dar iš ankstesnės kadencijos, taigi norime pasisveikinti su jumis, džiaugiamės, kad dalyvaujate, e, atliekate dabar Bulgarijoje, savo šalyje svarbias funkcijas, taigi tikrai malonu bus kartu dirbti su jumis. Pereikime prie šios dienos darbo tvarkės. Šiandien po pietų nebus mūsų pranešėjo dėl sanglaudos politikos kalnuotos ES regionuose. Taigi aš siūlau, kad šis punktas būtų nukeltas į ketvirtadienio rytą. Tai reiškia, kad šis punktas ir septintas punktas bus svarstamas tik po 13 punkto, ketvirtadienį. Ir nėra mūsų pranešėjus dėl apsauginių priemonių augalų. Prieš augalų kenkėjus pranešėjos ponios Makintaja nėra, taigi siūlau nukelti šį punktą taip pat į kitą mūsų komiteto posėdį. Manau, kad neprieštarausite šiems pasiūlymams ir dabar tokią pakeistą darbo atvarkę galime patvirtinti. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir priminsiu, kad 18 kalbų galima klausytis ir kalbėtis. Taigi visos ES kalbos išskyrus mm, Danų, Estų, Maltiečių, Slovakų, Vengrų mm, išdalinta Išdalintas ankstesnio posėdžio protokolas jums. Jeigu prieštaravimų ar pastabų nėra, tai galime perėti prie ketvirto mūsų darbo atvarkės punkto, tikrai labai svarbaus punkto. Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa. Mark Tarabela yra pranešėjęs šiuo klausimu. Žemės ūkio komitetas yra atsakingasis komitetas ir mes paprašysime pono Tarabelos pristatyti e, trišalio, trišalių dėrybų eigą. 20 spalio vyko paskutinis, paskutinis dėrybos šiuo klausimu, taigi pristatys pranešėjas netrukus šį klausimą. Ir bus kalbama apie e, nemokamą maisto produktų paskirstimą mokyklose, pasitelkiant ES lėšas. Tai yra pavyzdys to, ką ES papildomai gali daryti krizės metu. Taigi šiame kontekste ši programa yra labai svarbi, nes turi ir svarbę švietėjišką funkciją, bet yra čia klausimų susijusių su tarybos pozicija. Taryba nenori bendro sprendimo su parlamentu. Uh, Mm, pagal 32 punktą ir nori, kad taryba vienintelė būtų atsakinga už sprendimą. Bet aš manau, kad e, galbūt pats pranešėjas geriau viską pristatys. Ačiū už jo indėlį. Ir tikrai kalbame apie labai svarbę programą, svarbę socialiniais ir ekonominiais E, požiūriu ir iš tikrųjų parlamento vaidmuo taip pat čia būtų svarbus. Pranešėjas, e, visi koordinatoriai ir aš parengėme specialų raštą pirmininkui Šulcui. Ponas pranešėjau, paprašysiu dabar jūs. Prašom jūsų pristatyti savo pastabas, savo nuomonę. Prašom. Ačiū pirmininkė už tai, kad suteikėte man žodį, taip pat dėkoju už įžangą. Iš tiesų, Jūs pabrėžite šios programos svarbą mokykloms, vaikams, visuomenės sveikatai. Ir iš tiesų jūs jau minėjote, 20 spalio vyko pirmasis trilogas, kuris labai greitai pasibaigė. Ir to trilogo metu aš norėjau išreikšti savo nuomonę, nukrypstant nuo protokolo taisyklių. Aš norėjau, kad visi šešėliniai pranešėjai ir politinių frakcijų stovai galėtų išsakyti savo nuomonę ir kalbėti vienu balsu parlamento vardu, kad bazė, teisinė bazė, pagal kurią, kurią remdamas dirba taryba, yra neprimtina Europos parlamentui. 43 straipsnio trečio dalis turėtų apimti lankstumą voko, apimant biudžetą, uh, apimant sąrašą tų produktų, kurie turėtų būti e, platinimo mokyklose, tai ta situacija dabartinė yra nepri, nepriimtina. Ir mes apsijungėme čia e, parlamente, aš dėkoju visoms politinėms frakcijoms, kurie pasirašė laišką, kurį mes nusintėme e, pirmininkui Šulsi, kad būtų galima kreiptis į komisijos rinką Junkerį ir pradėti kalbėti apie 43 straipsnio trečios dalies taikymą kaip teisinio pagrindo tas straipsnis minėtas neleidžia priimti bendro sprendimo dalyvaujant Europos parlamentui. Ir dėl to kyla klausimas dėl, to, dėl tų nuostatų priimtinumo šiuo atveju ir mes turime priimti bendrą sprendimą. Yra labai aišku, kad yra trys esminiai elementai, kurie, kurie turėtų būti priimami bendro sprendimo procedūrą. Pirmiausia, Europos uh, voko skirto šiai programai e, nustatymas, turėtų būti bendras sustarimas priimtas ir būtų palyginami istoriniai kriterijai su objektyviais kriterijais, apžvelgiamas perinamasis laikotarpis ir mes galime e, tikėtis, kad taryba remsis tais pačiais kriterijais. Toliau pati programa turėtų būti įgyvendinama e, laiku ir mes turime sutarti su taryba galbūt nacionaliniai interesai kai kurioms e, valstybėms narėms neleidžia pasiekti sustarimo, bet būtina uh, tokio, parengti tokį uh, voką, kuris būtų priimtinas, nes jis negali būti tuščias ir neduoti jokių rezultatų. Pavyzdžiui, Suomija, aš, aš Suomija, kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, kuri labai gina savo nacionalinius interesus. Ir Taip pat taryba pasisako už lėšų perskirstimą nuo vienos tarp atskirų programų pagalbos mokykloms. Taip pat labai svarbu biudžeto klausimas, būtent nuspręsti, koks turėtų būti biudžetas. Dėl šio, šių metų mes jau nusprendėme, o toliau, kaip bus su kitais metais, kai taryba sako, mes turėsime taupyti, 10 procentų mažinti biudžetą. Uh, Ir vis dėlto yra daug labai klausimų, dėl kurių reikės priimti bendrą sprendimą. Taip pat reikia ir lankstumo. Kol kas mes dar nepradėjome dėrėtis dėl turinio šio dosie, kol taryba nesugryžo pakeitusi savo poziciją dėl svarbiausių mums klausimų. Ir 43 straipsnio antra dalis šiuo atveju yra labai svarbi, reikėtų dėl jos susitarti. Kai kalbame apie rinką, bendrą rinką ir jos tinkamą veikimą. Taigi, aš norėčiau, kad 11 gruodžio Aldė frakcijos frakcija ir, ir kitų frakcijų šešėliai pranešėjai susirinks trečiam trilogui po pietų 14 val. taryboje ir aš raginu, kad parlamentas laikytųsi tos pačios pozicijos, tos pačios e, griežtos linijos. Būtų galima prisiminti ir kitus dosie, Müncheno dosie, kai buvo pateiktas pasiūlymas ir buvo sakoma, kad jau pradėtas darbas, jis pradedamas darbas ir tik vėliau bus susitarta dėl teisinio pagrindo. Bet vėliau buvo pasakyta, kad štai toks e, teisinis pagrindas bus primtas, jo bus laikomasi ir, ir tik tai toks, o jeigu jo nebus laikomasi, reikės visko atsisakyti. Aš nenorėčiau žaisti tų žaidimų šiuo atveju dabar ir aš siūlau, kad parlamentas toliau laikytųsi kietos linijos. Mes turime pradėti ribas tik tuomet, jeigu būtų laikomasi 43 straipsnio antros dalies dėl bendro sprendimo prieimimo dėl e, lėšų perleidimo tarp programų, dėl biudžeto ir dėl konkrečių programų e, sąrašo. Ir vėliau aš jums pateiksiu to trilogo rezultatus, bet aš tikrai viliuosi, kad mes galėsime vienbalsės pozicijos laikytis Europos parlamente, nes būtent kalbėdami vienu balsu mes galėtume pasiekti subalansuoto sprendimo. Noriu priminti, kad tai yra precedentas Jeigu mes leisime, kad 43 straipsnio trečia dalis būtų taikoma kaip teisinis pagrindas, tai jau būtų precedentas ir taryba ir toliau juo remtus. Tai yra nepriimtina. Mes daug dirbame ir kovojame dėl Lisabono sutarties, e, priemant reikiamas nuostatas ir mes negalime daryti nuolaidų, nagrinėjant kiekvieną mums svarbų dosiją. Pirmininkaujant Luksemburgui šis dosie yra svarbus, mes pasiryžę dėrėtis su pirmininkaujančia Luksemburgo valstybė, bet ne bet kokią kainą. Komisija pateikė puikų pasiūlymą, jis buvo sustiprintas iš Europos parlamento pusės ir dabar mes laukiame iš, tai, laukiame iš tarybos, kad jie imtųsi tinkamų žingsnių. Dėkuoju uždėmesi ir žinoma, aš laukiu komentarų Aš turėsiu vykti į Imko, bet prioritetiniai debatai ir diskusijos vyksta šiame komitete. Ačiū. Ačiū, kaip jūs ir norėjote, perėsime prie parlamento narių pasisakymų. Vicepirmininkui pirmiausia žodis. Dėkui, dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai už atliktą darbą, rengiant šį pranešimą. Ir mm, kalbant apie tai, kas padaryta nuo trilogo pradžios, tai norėčiau pasidžiaugti, kad jis laikosi tokios pozicijos, nes turim mm, bet kokią kainą vengti precedento. Ir čia norėčiau padėkoti ir šešėliniam pranešėjam, nes labai svarbu, kokia parlamento pozicija yra šiuo klausimu. Nes mes čia nenorime, kad daugelis dalykų Mm, komisija daugelį dalykų perkeltų į deleguotą į aktą ir nenorime, kad taryba irgi bandytų kaip ir silpninti parlamento pozicijas. Taigi, aš manau, kad neturime nusileisti. Turime išlaikyti parlamento poziciją, kad parlamentas galėtų išsakyti Europos piliečių nuomonę. Ir per antrąjį trilogą turime siekti, kad būtų išlaikyti mūsų norai, tai yra, kad būtų galima perskirstyti biudžetą kitom programom ir, ir taip pat užtikrinti viską tą, ko parlamentas nori. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti ponui Tarabelai už tai, kaip jis gina parlamento poziciją. Mes, aišku, remiame jį ir iš tiesų mums gaila, kad tie pagrindiniai principai, kuriais pagrista mūsų pozicija, ypač turiu galvoje švietimą sveikatos rytyje ir norą padėti mūsų vaikams. Mm. Tikiuosi, kad mes iš tiesų laikysime tos pozicijos ir sieksime to. Dėkui, ponas Des. Dėkui, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Tarabelai už tą poziciją, kurios jis laikosi. Pritariu jam, kad jo išsakyti politiniai dalykai yra svarbu. Žinau, kad Vokietijos vyriausybė laikosi kitokios nuomonės. Aš pats džiaugiuosi, kad esu vokietis, bet esu pasirengęs prisimti visą atsakomybę ir pritarti ponui Tarabelai, pritarti jo pozicijai. Mums reikia uh, turėti tokią sistemą, kuri būtų nebiurokratinė. Čia kalbame apie nemažas pinigų sumas, bet manau, kad jas galime uh, protingai, nebiurokratiškai naudoti ir aš pritarčiau parlamento pozicijos laikymuisi, negalime visko atiduoti komisijai. Toliau kitas mūsų kalbėtojas. Dėkui, ponė pirmininkė. Ir aš pritarčiau kolegų išsakyto mintim. Sveikinu poną Tarabelą su tuo, ką jis padarė. Manau, kad jis elgėsi tinkamai. Aišku, neramu dėl to, kad prarandame tą puikią galimybę išplėsti šias programas, nes dar buvo kalbama apie galimybę įtraukti alyvo aliejų ir medų. Trisdešimt pirmą gruodžio 14 metais turėjo būti pateikta ataskaita dėl galimybės išplėsti šią programą, įtraukiant į ją alyvogių aliejų ir alyvogės. Bet šis pranešimas dėl tokio galimo programos išplėtimo niekad nebuvo parengtas. Ir aišku, tai nėra gerai, nes šie produktai yra sveiki, naudingi vaikų sveikatai. Taigi mes turėtume uh, Um, kalbėti apie galimybę išplėsti šią programą. Oui, Monsieur le Président, effectivement, je crois que ce rapport. Ačiū pirmininkė, pritariu tai svarbai šio klausimo, kaip buvo pabrėžta ir džiaugiuosi jau nuveiktų darbų. Akivaizdu, kai kalbama apie programų organizavimą, šis darbas vyksta, bet norėčiau pasakyti, kad biudžeto klausimas taip pat yra labai svarbus, nes būtent jis daug ką apspręs. Svarbu dėrybo metu, e, dėrybo metu apginti maisto, atsiprašau, vaisių, daržovių ir pieno programas mokykloms ir išsikovoti atitinkamą biudžetą. Ir tos programos, e, vaisių daržovių ir pieno programos, jos kiekviena iš jų yra svarbi ir turėtume apsvarstyti e, biudžeto klausimus kiekvieną iš tų programų. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Feron. Ačiū, ponas Teron. Aš pritariu jūsų aiškinimu Mes, Europos tautų ir, ir laisvės frakcija, taip pat pasirašėme šį laišką. Mes pritarėme tą tai iniciatyvai, kurios ėmėsi Markas Tarabela. Ir būtina mums apginti ES pozi poziciją darybose su komisija ir ypač su taryba e, trilogo metu. Tai yra labai gera iniciatyva ir labai svarbu, kad Europos parlamentas ir toliau e, tęstų tą darbą ir padarytų tinkamą įtaką komisijai ir tarybai. Ir mes turime pasirūpinti, kad e, taryba ir komisija atsižvelgtų Europos parlamento nuomonę. Dėl tar, Marko Tarbelos e, pasiūlymo, taip, reikia kovoti su netinkama mytyba, su skurdu ir su sunkia padėtimi mokyklose. Tai tiek aš noriu pasakyti. Ačiū. Su Hausling, bardzo proszę. Ja, ich darf äh, Mark Tarabella. Ponas Hausling. Aš taip pat norėčiau e, pritarti Mark Tarabelą, žalieji taip pat palaiko pranešėją. Tikrai labai svarbu mums veikti iš vien, laikytis vieningos pozicijos parlamente. Manau, kad e, mes turime aiškiai suvokti, kad e, Kalbame apie konkrečias valstybės narės, kurios e, užsispyrė ir nenori nusileisti. Tai tokia yra pagrindinė problema taryboje, bet e, žinome, kad e, nepriimtina iš tikrųjų, kad kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, tokios kaip Vokietija, laikosi tokios pozicijos, kuriai mes negalime pritarti. Mes kalbame apie labai svarbės programas, taip pat apie sveiką maitinimąsi ir programų esmė ne vien pertiklinės produkcijos panaudojimas, bet ir sveikos mytybos skatinimas. Tai ne vien programa skirta atsikratyti žemės ūkio gamybos pertekliaus. Ačiū. Konas Flanagan. Ačiū pirmininkė. Įdomu man čia visai trumpai Um, dirbus stebėti politinius žaidimus, kurie yra žaidžiami ar kuriuos reikia žaisti, mm, kad parlamento pozicija būtų išgirsta. Dėl pačios programos, man atrodo keista, kad e, Europos Sąjunga bando organizuoti vaikų pusryčius ir rūpinasi, ką valgo vaikai, kai yra tuo tarpu milžiniškų problemų O vaikų mytyba gali būti tas klausimas, kuris turėtų būti sprendžiamas valstybių narių klausimu. Mes čia kalbame apie ES propagandą. ES reikalinga teigiama propaganda. Taip. Mes teigiame, kad siekime užtikrinti ES vaikų sveiką mytybą nacionaliniu lygmeniu. vaikai tarsi sumoka socializuotas banko paskolas. Tai viena vertus teigiama ES propaganda, bet tai tarsi sovietinė ankstesnė sistema, kai žmonės netiesiogiai apvagiami. Trumpai, greičiausiai baigsime jau diskusijas, ponas Andžia ir tada ponas Tarambela. Aš manau, kad tikrai daug dirbome su šia programa. Ir aš manau, kad svarbu įgyvendinti tokias paramos programas. Svarbu taip pat įtraukti tos maisto produktus, kurie yra būdingi konkretiems regionams, kur programa įgyvendinama ir negalime leisti tarybai elgtis taip, kaip elgesi dabar. Pritariu ponui Tarabelai. Manau, kad dabar jau galime paprašyti pono Tarabelos pasisakyti, nes jis turi išvykti į kitą posėdį. Ir jeigu komisija norėtų pasisakyti, taip pat suteiksim žodį. Žodis pranešėjai dabar. Aš jau pirmką, pirmiausia, noriu visiems padėkoti už vienbalsę paramą šiam pasiūlymui, pasiūlymui, kurį aš norėčiau, kuris norėčiau, kad būtų priimt, patvirtintas trilogė. Mes norėtume, kad ir taryba, ir kad komisija suderintų savo poziciją, kad mes galėtume dirbti toliau negalima dirbti nepatvirtinus e, teisinio pagrindo, dėl to aš norėčiau, kad visi laikytumės bendrosios e, linijos ir manau, kad čia parlamentas turėtų būti vieningas. Turėčiau dvi pastabas dėl kolegos iš Ispanijos e, pastabų. Mes čia jau priemėme kompromisą ir mes jau turėtume būti tikri, kad nei tarybas neturi kokios priežasčių prieš parlamento nuomonę. Aš manau, kad abi pusės, tiek parlamentas, tiek taryba norėtų pasiekti kompromiso. Negali būti, kad galbūt vien tik tai parlamento linija būtų patvirtinama. Čia reikia kompromiso ir reikia nuspręsti dėl tų sveikų maisto produktų, kurie būtų tiekiami mm, mokyklom. Čia nereiktų kalbėti apie visus produktus, aišku, turėtų būti tam tikras sąrašas produktų. Uh, Ir mes turėsime, turėjome galimybę su šešėliniais e, pranešėjais, mes su jais susitiksime ir parengsime tvirtą poziciją, kad parlamentas, parlamento dauguma galėtų patvirtinti kompromisą, galtinį kompromisą, kurio dar neturime. Pone Falaganai, jūs esate iš Airijos, kur vaikų nutukimas turbūt yra didžiausias, lyginant su visa e, Europoje. Jie negali žaisti futbolo arba e, regbio, nes jie, yra, nes jie turi viršsvorį, jie yra nutukę. Tai yra problema ir Europa turėtų pasistengti iš savo pusės pateikti nors dalinį sprendimą. Europa turėtų pateikti iniciatyvą, kurios pagrindas to galima išspręsti visuomenės sveikatos problemas, kad išvengtumėm dar sunkesnės situacijos. Ar mes galėtume šviečiamosiomis priemonėmis paraginti keisti mytybos įpročius tokiuose e, valstybėse narėse, kuriuose yra ypač didelės nutukimo problemos? Ir čia mes turėtumėm remtis pasaulio sveikatos e, organizacijos rekomendacijos. Ir Airija šiuo atveju yra turbūt, Airija blogiausia yra padėtis. Ačiū gerbiamas ponė Faladanai, kad jūs patikite savo nuomonę, mes ją išgirdome. Ačiū. Ačiū. Pritarėme, palaikome daugelis e, jūs, jūs pranešėjų Dar noriu kreiptis į Europos komisijos atstovą ir paklausti, ar komisija norėtų pasisakyti. Ne, komisija kalbėti nepageidauja. Kaip žinote, yra parengtas laiškas, kurį pasirašo ponas Tarebela, koordinatoriai. Tai laiškas ponui pirmininkui Šulcui. Taip pat e, parinktas e, laiškas ir bus išsiųstas ponui Junkeriui. Taigi visi galite susipažinti e, su šiuo laišku, žinote visi dabar, kokia yra situacija. Ir jeigu daugiau pasisakymų šio klausimu nėra, tai pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Penktą punktą mes nukėlėme. Ponas Lainagan dar, prašom. Tik tai gal jau nebereikia polemikos. Nekalbėsiu labai ilgai. Ilgą laiką jau vykdomas ES programos, jeigu jos yra tokios puikios, tokios teisingos, tai kodėl jos neveikia mūsų šalyje? Jūs teisus, Europoje yra nutukimo viršsvario programa, bet nereikėtų galbūt badyti pirštais nieko konkrečiai, nes tai yra nesažininka. Galiausiai už save kiekvienas yra atsakingas. Tik aš nemanau, kad Europa ar Airija yra kalta dėl susidariusios padėties. Taip yra dėl Coca-Cola, dėl didelių tarptautinių kompanijų, e, kurias remia krikščionis demokratai šiame parlamente. Būtent jie kelia grėsmę e, ir maitina žmonės į tokiais produktais. Būtent dėl to yra viršsvario programa. Jeigu mes galėtume pasipriešinti šioms tarptautinėms e, kompanijoms, Mm, tai nieko tinkamai ir nepasieksime. Galbūt e, tyti būtų tas kontekstas, kuriame būtų galima e, dėti pastangas, bet nebandykime ES aiškinti e, žmonėms, ką duoti vaikams pusryčiams. Airijoje aš asmeniškai stengiuosi savo pavyzdžių skatinti teigiamus pokyčius. Aš teisingai maitinuosi, bėgioju maratonus ir e, jums taip pat linkiu sveikai gyventi. Būtent dėl šios priežasties mes turime tobulinti programą, sako ponas Tarabela. Pasakysiu ponui Flanaganui, tai, ką jis pasakė, rodo, kad programa turi būti tobulinama ir tas sutarimas, kuris e, pasiektas parlamente, e, yra teisingas ir mes tęsime savo darbą su ponu Flanaganu ar be jo. Pirmininkas, ačiū, manau, kad po šių diskusijų vieni kitus supratome, ponas Flanagan yra teisus, iš tikrųjų jis puikas fizinės formos, aš pavydžiu jam netgi Baigime šį darbotvarkė, šio darbotvarkės punkto aptarimą ir pereikime prie kito klausimo. Šeštas punktas. Inovacijų ir ekonominio vystimosi stiprinimas Europos ateities ūkių valdymo srityje. Ponas Huitema yra pranešėjas, tai yra nuomonė nuo savo in, e, rengiama savo iniciatyvą. Atsakingas Aldė frakcijos narys. Na ir šio pranešimo esmė ta, kad siekiame atkreipti dėmesį į žemės ūkio ūkių valdymo inovacijas ir pokyčius, kurie galėtų padaryti teigiamą reikšmę visam žemės ūkio sektoriui. Iš tikrųjų, inovacijos žemės ūkija yra labai plati tema, jau ne vienerius metus siekiama tas inovacijas dėkti ir Niderlandų pavyzdys čia būtų tikrai geras Pronas pranešėjas ir yra būtent iš šios šalies kilęs ir Niderlandai yra kita pirmininkausinti valstybė nuo sausio. Ir kiek prisimenu, pranešėjas pats ir pasiūlė šią temą ir dabar žodis jums pristatyti. Yes, much, uh... Dėkoju, pirmininkė gerbiami kolegos, turbūt visi suprantame, kad Europos žemės ūkio sektorius yra ypatingas sektorius. Ir čia galime iš tiesų pasiekti labai gerų rezultatų. Pagal E, maisto ir žemės ūkio organizacija. Mums reikia didinti žemės ūkio apimti 70 procentų, kad galėtume 9 milijardų žmonių išmaitinti 50 metais. Keičiasi vartotojų norai, e, pasaulis turtėja ir vis daugiau žmonių nori valgyti mėsą, gerti pieną, valgyti sūrį, Ir aišku, kad žemės ūkio auganti produkcija neturi kenkti aplinkai. Turime atsižvelgti ir į klimato kaitos pavojų. Galbūt visa tai skamba kaip galima katastrofa, bet taip nėra. Turime pagaminti daugiau, turėdami mažiau išteklių. Ir čia turime siekti inovacijų, nes žmonės nuo tada, kai pradėjo dirbti žemę, vis siekė mm, tą žemę e, inovatyviau, geriau dirbti. Ir inovacijų stiprinimas yra labai svarbi sritis. Ir čia turime pakalbėti apie tai, kokių pokyčių čia reikia dabartinės taisyklės netinka būsimam žemės ūkiui. Inovacijų kelias yra labai ilgas. Naujos žemės ūkio mašinos gali labai tiksliai apdirbti žemę, netgi dviejų milimetrų tikslumu, bet jų kelias yra ilgas. Yra įvairių galimų inovacinių metodų, pavyzdžiui, gauti daugiau e, gyvulinės kilmės baltymų, tą galima padaryti auginant įvairius vabzdžius ir panašiai. Galime pagaminti daugiau naudodami mažiau išteklių. Bet inovacijos nėra vienas iš ES prioritetų žemės ūkio srityje. Labai dažnai inovacijom trukdo ir pasenę netinkamos žemės ūkio reguliavimo taisyklės. Ir čia, kolegos, man reikia jūsų pagalbos. Mano biuras jau kreipėsi į kai kuriuos jūsų prašydamas informacijos, bet mm, jūs nesureagavote ir mes norėtume įtraukti jūsų e, patirtį į šį pranešimą, kokios problemos inovacijų srityje yra jūsų valstybėse narėse, kokią Europos žemės ūkio ateitį jūs matote. Taigi labai norėtume gauti iš jūsų šią informaciją, kad m, mm, tiksliai žinotume, e, kokias inovacijas norėtumėt matyti savo valstybėje narėje ir kokios kliūtis joms iškyla. Dėkui. Ačiū. Ponas Des, kalbės pirmasis, prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch herzlichen Dank an Dėkui. Pirmininkė, noriu padėkoti ponui Huitema už jo pranešimą. Taip, jam pritariu, mes turime žvelgti į ateitį, pasižiūrėti, kokios inovatyvios technologijos geriausia leistų mums pasiekti mūsų tikslų. Aš norėčiau, kad inovatyvios technologijos būtų ir žalinimo politikos pagrindas, bet dėja man sunkiai pavyksta tą pasiekti esu lankęsis Birmingeme, e, kur buvo kuriamos įvairios inovacijos žemės ūkio e, gamybai, pavyzdžiui, robotų naudojimas e, bulvių laukuose ir panašiai. Ir iš tiesų tie inovatyvūs dalykai davė puikių rezultatų. Vokietijoje traktoriai vis darosi didesni ir didesni. Ir tada kyla problemų dėl dirbožėmio. bandoma sukurti naujus traktorių modelius, kurie galėtų važiuoti patys be vairuotojo ir daug mažiau kenktų dirbožėmiui. Taigi galimybių yra iš tiesų daug. Reikia siekti, kad tos naujos modernios technologijos būtų naudojamos siekiant labiau tausoti aplinką. Aš nuolat žavėjausi, aš visą žaviuosi technologijomis ir manau, kad e, tokios inovatyvios technologijos žemės ūkė iš tiesų yra labai naudingos. Dėkui. man inovacijos irgi yra labai įdomis rytis. Čia turėtume neužmiršti ir genetiškai modifikuotų organizmų. Žemės ūkis vis intensyvėja ir tas intensyvumas turi savo pasiekmių. Turime siekti, kad nebūtų per daug technologijų naudojama, nes tai gali pakenkti dirbožemiui. Turime siekti, kad žemės ūkio gamyba būtų tvari, taigi neturime orientuotis tik į trumpalaikį pelną. Turime turėti ir tą tolimesnę perspektyvą omeny. Kalbama apie būtinybę didinti gyvulinės kilmės baltymų kiekį. Europoje yra pieno krizė. Gaminame per daug tiek mėsos, tiek pieno. Ateityje e, žemės gyventojų skaičius išauks 3 e, milijardais žmonių, turime pagalvoti, kaip juos visus išmaitinsime. Inovacijos yra svarbu, bet turime neužmiršti ir kitos problemos. Maisto švaistimo, labai daug maisto yra išmetama. Taigi reikia žiūrėti į visą žemės ūkio gamybos grandinę. turime siekti tokios gamybos, kad ir ūkininkai išgyventų, o kalbant apie inovacijas turime kalbėti apie tvarumą ir aplinkos apsaugą. Aišku, galime daugelį dalykų technologijų pagalba optimizuoti, bet čia turime galvoti ne tik apie rezultatą, apie pagamintos produkcijos kiekį, bet ir apie aplinkos išsaugojimą, bioįvairovės išsaugojimą, labai intensyvi žemės ūkio gamyba gali visam tam pakengti. Aš su ponu Des jau esu kalbėjęs apie tai, kaip vis daugiau išradimų E, yra patentuojama, bet turime, kalbėdami apie technologinę pažangą, neužmiršti, kad svarbu išlaikyti bio įvairovę. Dėkui. Dziękuję, pan poseł Andriu. Oui, <coughs> merci, monsieur le, le président. Je voudrais à mon tour euh, remercier le. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui Tai labai svarbus pranešimas, nes e, jis bus mūsų diskusijų dėl žemės ūkio ateities pagrindas. Ir turime savęs paklausti štai ko. Taip norime inovacijų, bet kokį žemės ūkį norime matyti. Taip, kaip ponas Huitema sakė, turime pagaminti daugiau, naudodami mažiau išteklių. Bendra žemės ūkio politika nuo pat savo pradžios nuo pat pradžios buvo siekiama užtikrinti apsilūpinimo maistu, e, garantijas apsirūpinimo maistų saugumą, e, sveiką mytybą, bet e, turime neužmiršti ir labai svarbių gamtos apsaugos tikslų, dirbožėmio oro, Taip, čia kolega pasakojo, e, kad yra naujų traktorių, kurie galėtų važiuoti e, be vairuotojo, atlikti visų žemės ūkio darbus be vairuotojo, bet čia kyla klausimas dėl darbo vietų ir užimtumo. Taigi e, turime nuolat savęs klausti, kokio žemės ūkio mes norime, ar žemės ūkio be žmonių, kurie jame dirbtų, ar žemės ūkio, kuriame užtikrintume deramą užimtumą. Ir čia turime išlaikyti tą pusiausvyrą tarp žemės ūkio gamybos ir darbo vietų kūrimo. Apie šios dalykus irgi reiktų padiskutuoti. Inovacijos ir mokslas ir moksliniai pasiekimai labai svarbus žemės ūkija, bet jie turi būti nukreipti siekiant, jie turi mums padėti siekti mūsų tikslų žemės ūkija. Taigi turime atsakyti į klausimą, kokio žemės ūkio mes norime ir turime išlaikyti ir darbo vietas, ir, ir tinkamą gamybą, ir užtikrinti sveiko maisto gamyba, erdviniai e, na, palidovų naudojimas mūsų gyvenime leidžia viską planuoti centimetro tikslumu ir dėl to iš tiesų turime aiškiai suprasti, kokio žemės ūkio mes norime, ypač turint galvoje, kad yra labai inovatyvių technologijų. Taigi, ar, ar mes norime vis intensyviau naudoti dirbožėmį, pasinaudodami šiomis naujausiomis technologijomis, ar norime siekti, kad būtų išsaugotas, m, mm, išsaugotas žemės ūkio aplinka, išsaugotas dirbožėmis, m, e, kad būtų galima auginti sveiką sveikus maisto produktus ir užtikrinti užimtumą. Pana Salimovič. Ačiū pirmininkė. Iš visos širdies e, remiu pana Huitėmą darbą. Manau, kad tai yra svarbu jau vien dėl tos priežasties, kad žemės ūkis turi būti produktyvesnis, kad e, būtų pagaminama pakankamai maisto visiems planetos žmonėms. Bet taip pat e, tai turi būti daroma dėl to, kaip visuomenė žiūri į žemės ūkį ir jame dirbančius žmonės. Jeigu pagalvosime apie tai, koks yra ūkininko įvaizdis televizijoje, tai dabar asociacija kylanti yra protestuojantis ūkininkai Briuselėje. Televizijoje taip e, pateikiami žemdirbiai. Pono Huitėma šalyje, jei praktiškai ten nuvyksite, tai pamatysite tokius dalykus, e, kurių net neįsivaizdavote, kad jie gali įsivaizduoti. Niekada jokioje žiniasklaidoje nerodoma, kokia yra tikroji žemės ūkio realybė. Ir svarbu iš tikrųjų puoselėti žemės ūkio ir ūkininkų įvaizdį, stengtis paveikti visuomenės nuomonę. Taigi mes turime mm, dėkti inovacijas žemės ūkija ir gerinti žemės ūkio sektoriaus įvaizdį. Aš e, manau, kad e, svarbu keistis gerąją praktiką, kai kurie geros praktikos pavyzdžiai turi būti tiesiog įdėkti kitose valstybėse narėse ir tai nereikalautų labai didelių lėšų ar laiko. Taip pat buvo paminėtas svarbus atliekų e, klausimas ir dar vienas svarbus aspektas yra teisės akto atitinkamos normos, kurios padėtų dėkti inovacijas žemės ūkėje. Manau, kad peržiūrint e, teisės aktus, peržiūrint bendrąją žemės ūkio politiką, būtų metas apie tai galvoti ir daryti pokyčius, kurie pakeistų ir patyti žemės ūkiją ir visuomenės nuomonę apie šį sektorių. Ačiū, ponė Petir. Ačiū pirmininkė, kaip EPP šešėlinė pranešėja. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų susijusių su inovacijomis ir žemės ūkio sektoriaus vystimusi Europos Sąjungoje. BŽUP e, modelis turi remtis šeimos ūkių ir mažų ūkių modelių. Svarbu galvoti apie konkurencingumą žemės ūkio sektorioje. Ir konkurencingumas turi remtis žemės ūkio produkcijos kokybę, o ne kiekiu. Todėl reikia veiksmingų valdymo modelių žemės ūkio sektorijoje, kad būtų apsaugoti ūkininkai ir kad būtų išsaugota žemės ūkio paskirti žemės kokybė ir aplinka Ilgalaikiai tikslai turėtų būti tvarumo užtikrinimas ir tam tikrų neigiamų tendencijų suvaldymas, tokių kaip pavyzdžiui nesažininga konkurencija, nesažininga komercinė praktika e, ar kaimo vietovių apleidimas. Svarbu užtikrinti atitinkamą finansavimą, kad būtų skatinamas vystimasis ir žemės ūkio tvarumas. Ir svarbu įtraukti naujosios kartos atstovus um, ir kurti naujas darbo vietas žemės ūkio sektorija. Mes taip pat remtume tas inovacijas, kurios leistų sumažinti gamybos sąnaudas ir um, racionalizuoti energijos, vandens ir kitų žaliavų naudojimą ir um, būtų žiedinės ekonomikos dalimi tuo pačiu išsaugant bioįvairovę. Jei neįveiksime dabar kilančių sunkumų, tai iš tikrųjų teigiamų pokyčių žemės ūkija nebus. Turime sukurti atitinkamas valdymo sistemas, užtikrinti tvarumą ir turime nuolat galvoti apie žemės ūkio sektoriaus ateitį. Norėčiau padėkoti ponui Uitema už jo pranešimą ir aš tikiuosi, kad jis įtrauk šias rekomendacijas į savo pranešimą. Ačiū. Dziękuję. Bardzo proszę pana posła Flanagena. Ačiū, ponas Flanagan. Ne, kolegė šalia paprašė žodžio. Aš taip pat norėčiau išsakyti pastabų dėl šio pasiūlymo. Pirmiausia, labai ačiū už tą darbą, kurį atliko pranešėjas, bet pirmiausia, man atrodo, kad mes turime galvoti apie realią padėtį. Ir kai mums sakoma, kad reikia auginti daugiau, kad išmaitintume visus žemės gyventojus, man atrodo, galvokime pirmiausia apie Europą. Ir Europoje nedidinti produkciją turime, o galbūt mažinti, nes iš tikrųjų mes, mums jau dabar yra sunku rasti išorinės rinkas, kur galėtume realizuoti savo produkciją. Taigi turime galvoti apie tai, kaip čia Europoje mes valdome produkciją ir kokia yra tos produkcijos paklausa. Dar vienas klausimas, dar viena pastaba būtų solidarumas. Čia parlamente mes dažnai sakome, kad mes turime būti solidarų su besivystančiomis šalimis, tačiau mes Mm, e, tuo pačiu elgiamės taip, kad trukdome toms šalims vystyti savo žemės ūkį, gaminti pagrindinius žemės, produktu, žemės ūkio produktus ir mm, skatinti savo ekonomikos augimą. Na ir dar viena pastaba, buvo kalbama čia ir apie aplinkos apsaugą, ir apie klimato mm, kaitą. Ir man atrodo, kad mes turime puikią e, progą kalbėti apie visus šiuos aspektus, taip pat apie žemės kokybės išsaugojimą ir taip toliau ir panašiai. Visi dabar pripažįsta, kad mes jau iš tikrųjų išgyvename, e, pasiekėme aukščiausią naftos kainų lygį ir mes turime galvoti apie tokį žemės ūkį, kuris būtų mažiau priklausomas nuo naftos ir naftos kainų. Mes turime galvoti apie galimybės, kaip apsirūpinti pašarais patiems. Nenorime būti priklausomi nuo sojos importo, dažnai tai yra genetiškai modifikuoti sojos produktai ir kelia grėsmę ir aplinkai, ir žmonių sveikatai. Taigi mes turime užtikrinti paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą ES. Ir aš turiu tam tikrų pakeitimų, kuriuos norėčiau pasiūlyti šiam pranešimui. Ir manau, kad mes tikrai sutarėme dėl daugelio dalykų, sutarėme dėl to, kad turime spręsti problemas čia ES ir nesimti tokių veiksmų, kurie dar labiau sutrikdytų ar išderintų situaciją. E, technologijos, aišku, yra gerai, bet negalima leisti, kad technologijų naudojimas e, didintų nedarbą ir tuo pačiu būtų dar didinama žemės ūkio produkcija. Gerbės pirmininkė. Taip, yra svarbu, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp maisto produktų kokybės, kiekybės, poveikio sveikatai, darbo vietų kūrimui Ir taip pat noriu pritarti kolegai, yra labai svarbu apsaugoti ir išsaugoti kaimo vietovės. E, taip, gyventojų tankumas kaimo zonose labai, nuo jo labai priklauso žemės ūkio našumas, produktivumas. Aš manau, jog reikėtų pasistengti diversifikuoti produkciją priklausomai nuo regionų, nuo teritorijų, nuo vietovių. Nebūt, reikėtų mm, naudoti įvairias žemės ūkio kultūras, gyvulinkystės metodikas. Manau, kad tai prisidėtų prie problemos sprendimo. Ačiū. Pan posūk Flanagan, bardzo proszę. Uh, thank you very much. Ponas Flanaganas. Ačiū. Man labai malonu, kad ponas Huitema iškėlė šią problemą, būtina prie jos sutelkti dėmesį ir tai turi būti svarstama tarybos lygių. Yra nedaug dalykų, kurie būtų svarbesni už e, žemės ūkių žūgius, e, už ūkininkavimą. Mes turime nuspręsti, koks bus, ateit, bus, bus mūsų e, santykis su žemė ateityje. Aš, man kelia rūpinimasi, jūs minėjote technologijas, dronus, ta, tas kryptis, kuriomis gali judėti ūkininkavimas. Visą tai yra įdomus dalykai, bet galbūt e, tos technologijos daugiau suteiks laisvės, laisvo laiko žmonijai, kad jiems nebereikės dirbti 16-17 valandų per savaitę. Bet aš baiminosi, jeigu bus netinkamai kontroliuojamos technologijos, Kas gali atsitikti? Iš vienos pusės jos galbūt e, padidins turto kaupimą nedidelės žmonių grupės rankose. Ir jeigu bus piknaudžiaujama technologijomis, tai negali būti geras, pozityvus dalykas. Mechanizavimas, surinkimo tam tikros e, linijos, e, e, konvejeriai, mašinų, automobilių gamybos industrijoje prisidėjo prie gerovės, prie produktivumo, bet kai kalbame apie žemės ūkį, nežinau, dronai, jų naudojimas, ar jie padės, pavyzdžiui, padidinti pieno išmilžį iš karvių. Mes turime daug įvairių naujovių, inovacijų žemės ūkyje, bet kur mes esame dabar? Dabar yra tokia situacija, kai nepriklausomai nuo sektoriaus, mes ne, tie sektoriai negali išgyvendinti, jeigu negauna paramos, negauna subsidijavimo. Manau, kad mes turime siekti inovacijų rinkodaros rytyje, inovacijų siekiant padėti mažiems ūkiams. kad galėtų pasinaudoti maži ūkiai e, ma, naujomis technologijomis. Negalime leisti, kad didžiosios kompanijos pasinaudotų naujomis inovacijomis. Net jeigu labai mažose ūkiuose dirba vienas ar du žmonės, kurie rūpinasi ir apdirba didžiulius laukus, naudodamėsi naujomis technologijomis, dronais ir panašiai. Tai yra geras dalykas. Taip, turime daug inovacijų, bet kaip jau minėjau, ūkininkai negali e, užsidirbti pakankamai be išorinės paramos. Nes turime remti žmonės, kurie gyvena kaimo vietovėse. Traktorius variuojantis žmonės E, negali pakankamai užsidirbti, kad išgyventų, turime suteikti jiems paramą. Nedidelį miestelį, tokie iš kokio aš esu kilęs, visur Europoje jie nyksta. O jie yra nedideli brangda, brangakmeniai, kiekvieno iš mūsų valstybė narėse, narėje, kurie praturtina mūsų valstybės. Aš baiminuosi, kad tie maži miesteliai gali išnykti. Ir ta idėja, kad kaimo vietovės, vietovėse vis mažiau liks žmonių, tai yra nelabai linksma perspektyva. Mes turime padėti žmonėms, padėti žmon, žmon, žmonėms, kad jie galėtų užsidirbti, išsilaikyti. Ačiū. Dėkoju. Šiandien aš leidžiu ilgiau jums pasisakyti. Dabar ponas Šai, prašau. Eh, Ačiū. Pirmininkė, diskusijos, kur vyksta šiuo metu, yra labai svarbios. Aš esu iš Niderlandų. Ir mes turime šimtus tūkstančių pavyzdžių apie inovacijas kaimo vietovėse. Bet kaimo vietovės ūkininkai negali išgyventi dėl labai didžiulių, didel, didžiulių kaštų, jie negali užsidirbti parduodami savo produkciją, negali išgyventi iš savo produkcijos. Dar vienas dalykas Niderlanduose yra tai, kad Niderlandse, Niderlandse, Niderlanduose yra labai daug perdirbimo pieno e, produktų. Uh, yra nauji sprendimai priimami. Pavyzdžiui, jeigu Paryžiuje bus tarimasi dėl tvarios energetikos ateityje, tai čia žemės ūkis galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Yra stambios įmonės, kurios dirba ekologinėme sektorė, kalba apie įvairias, įvairias instaliacijas žemės ūkio srityje. Taip pat turėtume kalbėti ir apie trašas. Ne vien apie produkciją, energetiką ir inovacijas. Turime nemažai programų užtikrinančių tvarumą. Kalbama apie saulės ir vėjo energiją, bet mažai kalbama kitas sritis. Juk svarbu ne vien inovacijos mes turime apžvelgti e, visus sektorius, visus dalyvaujančius sektorius, o ne keletą iš jų. Ačiū. Toliau ponas Huitema. Ačiū kolegos už jūsų nuomonę. Būtent dėl to mes ir surengėme diskusijas. Aš daug užsirašiau pastabų, e, iššūkių, kuriuos jūs minėjote, taip, išteklių vis mažėja pasaulyje ir turime kažką daryti, galvodami apie poveikį aplinkai. Ir taip pat labai svarbu ir visuomenės nuomonė, viešoji nuomonė. Mes turime aiškiai pademonstruoti, ką mes darome biovairovės vardu, svarbu klimato kaita, darbo vietų kūrimas, taip pat ir didžiulių tarptautinių įmonių įtaka Taip pat e, inovacijos galėtų padėti įmonėms startuoliams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galime kurti, gaminti organizacijas ir kal, kal, daugiau dirbti dėl e, kaštų mažinimų ir tapti konkurencingesni. Inovacijos ne, ne, ne visada susijusios vien su technologijomis, tai yra susijęs su žiniomis. Mes turime rasti konsensusą tarp žaliųjų ir mūsų frakcijos, mes turime tikėti, kad ekologija ir technologijos e, žengtų koja kojant. Mes turime užtikrinti dirvos būklės gerinimą, užtikrinti žemės ūkio našumą. Ir jeigu rasime tinkamus ryšius, nustatysime tinkamą bendravimą, galėsime e, žengti didžiulius žingsnius į priekį. Dviem aspektais turėtume dirbti. Pirmiausia, kai kalbama apie e, produkciją ir inovacijas, apie technologinės inovacijas, dronus ir taip toliau, melžimo robotus, mes galime taip pat gerinti dirbos būklę Nu jis. Make uh, artificial fertilizer. And also, of course, product innovation. That's the third one. I think it's very important. Aš manau, jog labai svarbu, kad mes ieškotume naujų produktų, kurie galėtų, kurių galiojimo laikas galėtų būti ilgesnis, kad nereikėtų mm, išmesti mm, žemės ūkio produktų ir taip pat e, užtikrinti sveikesnę e, žemės ūkio produkciją. Ir čia ES galėtų labai didžiulį vaidmenį pasaulyje suvaidinti. Mes ES vaidiname didžiulį vaidmenį, rodydami aplinkiniam pasauliu, kaip galėtume veiksmingiausiai dirbti, užtikrinant e, tinkamas aplinkosaugos taisyklės ir taip toliau. Mes galim būti priekyje ir mes tikrai gerai dirbame tinkama linkme. Šios diskusijos labai įdomus ir mes galime aptarti įvairius e, skirtingus aspektus Žemės ūkio komitete, e, ieškodami e, sprendimų, atsižvelgdami į įvairius problemų aspektus. Ačiū. Dėkui. Matome ir tikimės, kad jūsų pasiryžimas taps puikia, taps puikiu pranešimu skirtų inovacijoms. Inovacijos gali būti pačios įvairiausios. Inovacijos žemės ūkėje turi būti ekologiškai draugiškos, nekenkti aplinkai. ir taip pat prisidėti prie aukštos kokybės produktivumo augimo. Tai įmanoma, bet nėra taip lengva pasiekti. Sveikinu, jūs ir prie šios temos grįšime sausio 11, o kolegos gali siūlyti pakeitimus. Iki to laiko pranešimą planuojame tvirtinti 20-23 vasario. Toks mūsų darbų grafikas ir dabar keliaujame tolin. Aštuntas darbo atvarkės punktas - 2014 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ponas Tibor Šanijai yra pranešėjas. Biudžeto komitetas yra komitetas, kuris atsakingas už šį klausimą ir nuomonę šią temą rengiame parlamente jau antrą kartą, kad galėtume išsakyti savo nuomonę dėl to, kaip e, leidžiamas ES biudžetas, žemės ūkio biudžetas yra, žemės ūkiui tenka didžiausia ES biudžeto dalis, sanglaudos politikai irgi beveik tiek pat lėšų skiriama reikia siekti, kad lėšos būtų naudojamos skaidriai ir efektyviai. Kaip jau minėjau, ponas Tibor Šanį yra pranešėjas ir šiandien keičiamės nuomonėmis pirmą kartą. Taigi žodis pranešėjui. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau šiek tiek grįžti atgal. Ankstesnėse diskusijose nedalyvavau ir tą dariau sąmoningai, bet noriu pasakyti, kad Vengrijoje anksčiau buvo toksai šūkis. Žemė turi priklausyti tiems, kurie ją dirba. O dabar galime pasakyti, kad žemė turi priklausyti tiems, kurie turi tinkamas žinias žemę dirbti. Ir toks, mm, tokia mintis yra susijusi ir su mano pranešimu skirtų 14 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Kaip pranešėjas esu pasirengęs išsamei nagrinėti auditorumų rūmų 14 metų ataskaita dėl biudžeto pat, įvykdymo patvirtinimo, jinai turėtų būti paskelbta rytoj. Ir čia reikia nagrinėjančią ataskaitą palyginti ją su praėjusiu metu auditorumo ataskaitomis ir pasižiūrėti, kuo jos skiriasi nuo 14 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ataskaitos. Aišku, kad norima, kad išlaidų žemės ūkio srityje klaidų procentas būtų mažesnis, kad sėkmingai vyktų kaimo plėtros programos. Ir manome, kad visa tai mm, prisidės prie efektyvaus 14-20 metų programavimo laikotarpio lėšų panaudojimo. Komisijos metinės, metinės veiklos ataskaitas išnagrinėję ir aišku perskaitę auditorumų ataskaitą, turime atkreipti dėmesį į tokius pagrindinius dalykus. Pirmiausia, turime e, pripažinti, kad 14 metai buvo specialūs, ypatingi metai, nes tai buvo pereinamojo laikotarpio metai, tai buvo pereinamieji metai įgyvendinant deleguotusius aktus ir dėl tam tikrų mm, teisės aktų prieimimo vėl, e, vėlavimo mm, dalis tik tų deleguotųjų aktų 14 metais buvo įgyvendinti. Taigi reikia, kad visi suprastų, kokia problema buvo. Antras dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra aplinkosauginė ir su žemės ūkio veikla, su žemės ūkio gamyba nesusijusi veikla. Ir trečias dalykas turime pagalvoti apie tai, kad maisto produktai yra nevienodai apmokestinami, nevienodai ir ne visuomet sąžiningai apmokestinami. Audito rūmai, e, aišku, didesnį dėmesį skiria veiklai e, ateityje bet mes turime pasižiūrėti, ar tinkamai buvo panaudotas biudžetas 14 metais ir ar tinkamai komisija visam laikotarpiui įvertina išlaidas žemės ūkio srityje. Ir norime, kad teisėkuros institucijos turėtų ir vidutinio laikotarpio programas, kai kalbame apie maisto tiekimo visą grandinę, pradedant gamintojais ir baigiant vartotojais. Pirmininkė, jūs sakėte, kad žemės ūkis sudaro ko gero didžiausią ES biudžeto dalį. Tikslai žemės ūkio yra visiems aiškus ir paprasti, užtikrinti geros kokybės maisto, maistą visiems Europos piliečiams įperkamomis kainomis. Ir taip pat užtikrinti tvarų žemės ūkį ir tva, tinkamus kaimo gyventojų gyvenimo standartus. Bendra žemės ūkio politika per visą savo laikotarpį siekia šių tikslų ir vis dar tebesiekia. Ir čia norėčiau kreiptis į visus kolegas šiame komitete prašydamas pateikti savo pastebėjimus, pasiūlymus dėl šios ataskaitos. Bendra žemės ūkio politika yra svarbi dabar, kaip ir buvo svarbi nuo pat savo gyvavimo pradžios, nes padeda užtikrinti apsirūpinimą maistu Europos Sąjungoje. Ir aišku, reikia įvertinti, kaip ši politika yra įgyvendinama. Aš pagrindinį dėmesį skirsiu toms sritims, kuriuose vyksta esminių pasikeitimų. toms rytim, kurias reikia tobulinti. Ir taip pat tiems pasikeitimams, tiems staigiems, nenumatytiems pasikeitimams, kurie buvo 14 metų biudžete. Turime siekti, kad gautume visapimantį 14 metų biudžeto panaudojimo vaizdą. Ir kaip išaiškėjo iš ankstesnių mūsų diskusijų, šiandien aišku, kad turime laikytis holistinio požiūrio. Bendra žemės ūkio politika yra bendra, kuri galioja visoje Europos Sąjungoje ir kalnuose ir uh, ir, ir jūrų regionuose, ir lygumose. Ir jinai leidžia užtikrinti saugę maisto gamybą. Pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti uh, užtikrinti mm, visiems Europos piliečiams galimybę gauti, įsigyti geros kokybės maisto produktus. Kaip sakėte, pirmininkė, šiandien nuomonėmis keičiamės pirmą kartą. Labai laukiu visų kolegų komentarų ir pastebėjimų. Ir mums reikia, kad mūsų komitetas pateiktų Mm, pagristą mm, nuomonę dėl 14 metų biudžeto įvykdymo žemės ūkio srityje. Kągi, įdomu iš tikrųjų buvo klausytis diskusijų, buvo paliesta nemažai svarbių elementų, o dabar sutiksiu žodį kitiems norintiems pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Pranešimas apie veiksmus susijusius su BŽUP rodo, kad žemės ūkio kontrolė ir valdymas vykdomas veiksmingai. Jeigu mes pasižiūrėsime dabar į konkrečius skaičius, matome, kad Mm. už kiekvieną išleistą eurą susigražinama 40. Ir matome, kad 7 procentai to, kas buvo išmokėta ūkininkams 2014-aisiais, anot komisijos ir audito rūmo, nacionalinės institucijos turi tam tikros veiksmų laisvės Pažiūrėję į audito ataskaitą už 2014, matome, kad reikia tobulinti administracinę kontrolę ir tikrinimus vietoje, siekiant pagerinti sąnaudų ir naudos santyki bei sutaupyti lėšų. Na, dar svarbu mažinti klaidų lygį ir būtina daryti skirtumą tarp tų uh, klaidų, kurios yra susijusios su sukčiavimo atvejais ir tarptų klaidų, kurios yra administracinio pobūdžio. Taip pat būtina pabrėžti tai, kad e, priemonių, baudžiamųjų ar kitokių priemonių turėtų būti įmamasi tik tada, kai yra nustatomi Mm, sukčiavimo atvejai, bet ne administracinių klaidų atvejai. Tai padėtų sumažinti ir administracinę naštą. Na ir svarbu užtikrinti, kad BŽUP, kad biurokratinė našta susijusi su BŽUP būtų sumažinta. Tai, ką dabar rengia komisija, manome, kad tai galėtų iš tikrųjų suteikti uh, palankių galimybių, kalbant apie administracinės naštos sumažinimą, konkrečiai ir ūkininkams. Jau 2015-aisiais įsigalėjo nauja mokėjimų sistema, taigi tai palankų žingsniai. Ačiū, panas Elimovič. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Aš norėčiau daugiausiai dėmesio skirti veiksmingam ar neveiksmingam išteklių naudojimui. Svarbu, kad ištekliai būtų naudojami veiksmingai ir skaidriai. Kaip jūs sakėte, ES didžioji biudžeto dalis e, skiriama žemės ūkiui. Bet kažkaip į visas e, Europos e, Sąjungos institucijas ir žiūrima būtent per tą prizmę, kaip žemės ūkiai skirtos lėšos yra panaudojamos. Taigi tai parodo, kokios svarbumo klausimas. Tai yra taigi svarbu, kad būtų didinamas e, naštu, našumas ir siekiama geresnių rezultatų BŽUP srityje. Ir tada bus tikrai lengviau apginti tą didžiulę biudžeto dalį, kuri yra skiriama žemės ūkio sektoriui. Tai yra teisėtumo klausimas, tai yra ES institucijų įvaizdžio klausimas. Kol ištekliai nebus naudojami veiksmingai, kol nebus parodomi optimalus rezultatai susijęs su išteklių naudojimu, tol ES institucijų ir mūsų pačių darbas e, bus kvestionuojami. Taigi svarbu, kad būtų sumažinta, klai, sumažintas klaidų lygis ir pasiekti kuo geresni rezultatai. Tada tikrai aš pats mielai ginsiu tą biudžeto dalį, kuris skiriama žemės ūkiui. Ačiū, ponas Managen. Ačiū. sureaguosiu į tai, ką ponas Eliminovič pasakė du kartus netgi. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie BŽUP. Svarbu aiškinti žmonėms, ne ūkininkams, kad galiausiai pinigai skiriami ir jiems, kad pinigai skiriami visiems. Ir Tai yra labai svarbus aspektas ir kai bus atliekama vidurio laikotarpio peržiūra, aš sieksiu akcentuoti šį aspektą. Nes vėlgi grįžtant prie mano situacijos, mano tėvas buvo stalius, o mano motina ir kiti mūsų miesto gyventojai kritikuodavo ūkininkus ir klausdavo, už ką jie gauna pinigus. Ir mes iš tikrųjų turime kelti tos klausimus. Mano tėvai klausė, iš kur yra pinigai skiriami žemės ūkiui. Kodėl e, ne kitų profesijų atstovai yra gauna, ne kitų profesijų atstovai gauna šias lėšas? Iš tikrųjų, turtingiausia, 20 procentų turtingiausių visuomenės gyventojų gauna daugiausiai lėšų, bet čia yra atskira tema diskusijoms galbūt, bet svarbiausia dabar užtikrinti, kad plačioji visuomenė uh, suvoktų, kad ūkininkai nenusėda ūkininkų kišenėse. Ūkininkai vietos mastu išleidžia kiekvieną skirtą eurą ir tai suteikia naudos visiems. Mm, valgyti mums visiems e, svarbu. Tai kodėl taip labai nemėgstami ūkininkai dabar? Kodėl visuomenės akise toks neigiamas jų įvaizdis? Mes turime tai keisti ir turime paaiškinti, kad skirtos lėšos ne ūkininkų kišenėse nusėda, kad jos yra panaudojamos visų labui. Ačiū, direktorius Magelė. Ačiū, pirmininkė. Aš dėkingas už tai, kad Žemės ūkio komitete svarstamas šis klausimas, nes jūsų komiteto indėlis šiame procese yra labai svarbus, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp tinkamo valdymo ir mm, žemės ūkio, bendro žemės ūkio politikos tikslų gyvendinimo. Kaip buvo pasakyta, audito rūmų ataskaita pasirodys rytoj ir biudžeto kontrolės komitete ji bus pristatyta jūsų kolegoms. Šis pristatymas vyks taip pat rytoj. Vėliau vyks išsamiai diskusija, taip pat ir biudžeto kontrolės komitete, įsiklausant ir jūsų e, nuomonės. Komisijos narys Hoganas 2016 lapkričio 16 turėtų e, tvirtinti Kalbame apie tvarų valdymą žemės ūkio sektorio, tai reiškia griežtesnė ūkininkų kontrolė ir veiksmingesnis sąskaitų tikrinimas ir tvirtinimas atliekant finansinės korekcijas tose valstybėse narėse, kurios netaiko taisyklių teisingai. Apskritai mes pastaraisiais metais pasiekėme nemažai pažangos siekdami veiksmingo valdymo. Ir 2014 metinėje ataskaitoje mm, pirmojo ramščio klaidų lygis buvo 2,6 procentai, antrojo ramščio 2,5 procentai. Ir mm, būčiau labai nustebęs, jeigu rytoj auditorumai pateiktų visiškai kitokius skaičius nei tie, kuriuos aš ką tik nurodžiau. Tvarus mm, finansų valdymas yra labai svarbu, bet e, turi būti atitinkami ir politikos tikslai ir rezultatai. Komisijos metinėje ataskaitoje daug laiko skiriama mm, veiklos rodikliams ir žiūrime į tai, koks yra ilgalaikis ES žemės ūkio vystimasis ir kaip atrodo visas BŽUP priemonės šiame kontekste. E, jau sureagavo daug parlamento narių į tai, ką sakė pranešėjas. Svarbu iš tikrųjų žiūrėti ne vien į vienerių metų rezultatus, bet į e, BŽUP daugia metį ilgalaikį poveikį. Tik tada mes galėsime daryti tinkamus išvadas apie tai, kaip veikia BŽUP. Todėl ypatingas dėmesys bus skirtas e, rezultatams, veiklos rodikliams komisija skirs ypatingą dėmesį ir komisijos narė atsakinga už žemės ūkį Palen Georgieva taip pat akcentuoja konkrečius e, rezultatus. Aš pasisakiau visada už daugiametį ilgalaikį požiūrį, o ne už tokį mechaninį požiūrį, galbūt kurio laikosi auditorumai. Taigi aš noriu pabrėžti, kad supaprastinimas yra labai svarbus šiame kontekste. Žinote, kad komisaras Hoganas pra... įgyvendina supaprastinimo planą ir šiam komitetui, man atrodo, tai taip pat yra labai svarbu. Svarbu supaprastinti taisyklės, jei tai įmanoma, nekeliant grėsmės tvariam finansų valdymui. Baigdamas dar porą pastabų ar informacinių punktų norėčiau paminėti. Buvo kalbama apie biudžeto patvirtinimo procedūrą ir buvo pasakyta, kad kalbame apie 2014 metus. Taip tiesa, kalbame apie 2014 finansinius metus, mm, bet mm, šiais metais yra rodomi tie mokėjimai, kurie buvo iš tikrųjų atlikti 2013 metais ir 2017 mm, bus 2014 rezultatai tvirtinami. Na ir dar noriu priminti bendro valdymo savoką ir jo svarbą. Tai reiškia, nors taisyklės yra kūriamos Bruselėje, bet politikos veiksmų gyventinimas yra valstybių narių atsakomybė. Sunku komisijai užtikrinti ar įtikinti ir priversti kartais valstybės narės teisingai įgyvendinti BŽUP. Vis dėlto Komisijai galiausiai tenka atsakomybė už biudžeto įvykdymą, taigi tinkamas finansų valdymas ir toliau yra labai svarbus biudžeto patvirtinimo procedūros elementas. Taigi aš raginčiau komitetą padėti e, Žemės ūkio generaliniam direktoratui šio požiūriu. Ačiū. Ačiū. Dar Ponas Des paprašė žodžio, prašom. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich musste leider kurz die Sitzung verlassen und. Dėkuoju, pirmininkė. Deja, turėjau trumpam išeiti iš posėdžio salės, dėl to dabar paprašiau žodžio. Noriu padėkoti visiems kolegoms. Žinau, kad tie, kurie dirbo, tikrai pasiekė gerų darbo rezultatų. Aš dirbu žemės ūkio politikos rytyje jau labai seniai. Žinau, kad mums tenka spręsti nemažai problemų, ypač kai mes stengiamės e, numatyti galimas vystimosi perspektyvas. Nuo 1937 metų Vokietijoje yra statistika apie žemės ūkį trijose svarbiose srityse Aš e, domiuosi regionė žemės ūkio politika. E, šeštame, septintame, aštuntame dešimtmetyje buvo e, daug inovacijų vykdoma, plėtro šioje srityje, daug investicijų ir paskutiniai skaičiai, kuriuos aš gavau, statistika rodo, kad 1,6 procentais mes pagerinome nedarbo sąlygas. Daugiau žmonių e, turi, e, turi darbą žemės ūkio sektoriuje. Manau, yra svarbu tokius dalykus, e, apie tokius dalykus informuoti, suteikti žmonėms vilti, jeigu jie dirba tose ES regionuose, kurių padėtis yra sunki, Mes turime padėti tokiems regionams, mes esame nedaloma dalis ES ir ES vystėsi tokiu būdu, e, kad e, galėjo padėti tam tikriems regionams ir teritorijoms, kurios patiria sunkias problemas. Mes, aš esu tikras, kad mes rasime bendrą sprendimą Mes, kaip mes ES parlamentas, e, pritarėme komisijai, kai kalbama apie žemės ūkio skatinimą. Tai sudėtingas sritis dėl daugelio priežasčių, bet labai aiškiai buvo pasakyta, kad tai yra treti įgyvendinimo metai ir juos reikėtų e, skirtingai vertinti. Pirmųjų metų Pirmaisiais metais nebuvo šimtaprocentiškai tinkamai gyvendinami teisės aktai, nes administracijoms valstybėse narėse buvo sunku dirbti, kai gegužė ir birželį e, iš Briuselio buvo patiktos nuostatos viską įgyvendinti iki rudens. Manau, kad reikėtų labai aiškiai atskirti klaidas, turint galvoje, kad nuostatos buvo parengtos labai vėlai. Ir taip pat reikėtų tai atskirti nuo tam tikrų įgyvendinimo e, sunkumų, kurie iškilo dėl kitų priežasčių. Ačiū. Dabar žodis pranešėjai. Uh, Dėkuoju pirmininkė. Manau, kad iki šiol pateikti pasisakymai yra labai svarbus, labai naudingi, tai yra geras indėlis. Mes turime nepamiršti, kad pirmoji atsakomybė tenka ne Žemės ūkio komitetui, o tiems, kurie atsakingi už apskaitos e, vykdymą. Bet aš pritariu tiems, kurie sakė, kad mums tenka politinė atsakomybė. Mes turime žvelgti toliau nei skaičiai, nei statistika. Aš nenorėčiau kad pagrindiniai pareiškimai būtų susiję tik tai su finansiniais dalykais ir kad tai išplauktų iš už finansus atsakingų žmonių lūpų. Aš tikrai sutinku, jog šie metai buvo ypatingai sunkus. Nežinau, ką audito rūmų specialistai įtrauks į savo ataskaitą. Taip gali būti įvairūs e, klaidų, klaidų lygis įvairūs nustatytas, bet čia turime būti lankstus, turime suprasti, kas įvyko ir dėl kokių priežasčių. Mes taip pat turime labai aiškiai atskirti klaidas ir sukčiavimo atvejus. Tai dvi visiškai skirtingos rytis. Aš taip pat sutinku su ponu Mergelė. Tūkstan... 2014 metai buvo ypatingi metai, bet dabar jau baigėsi 2015. ir 16 metų vasarį šis klausimas jau bus išspręstas ir dabar mes turime galimybę pasiūsti politinę žinę tiem kolegoms, kurie bus laikotarpio vidurio peržiūros šalininkai. Ta peržiūra bus e, vykdoma gana greitai, netrukus. Tačiau Mūsų darbą galima būtų vertinti ir kaip misiją. Misija Europos piliečiams, rinkėjams, stengiantis suformuoti visuomenės nuomonę, kaip įvairios gyventojų grupės žiūri ir vertina žemės ūkio sektorių. Tai ne tik įrodo, kad visi tie pinigai ir lėšos liks ūkininkų kišenėse, bet sklando vairūs gandai ir kai kuriais atvejais netgi yra pateikta įrodymų, kad tos lėšos nusėda Europos aristokratų kišenėse, tai būtų galima pasakyti, elito kišenėse. Mes turėtume tai tikrinti. Ir jeigu ponas Flanaganas nori prie to prisidėti, tai prašau, mes esame pasirengę bendradarbiauti. Ponas Alimu jau išėjo iš salės, bet jis buvo visiškai teisus. Aš taip pat labai norėčiau žinoti, koks yra ryšys tarp išlaidų ir efektyvumo. Aš jau minėjau, tai, kas sakė ponas Arkansa. Tai yra, reikėtų diferencijuoti, e, daryti skirtumą didelių ir mažų klaidų. Ir šis komitetas, bet, bet taip pat ir kiti komitetai mano, kad mes turėtume didžiausią dėmesį sutelkti tai, kaip būtų galima uh, pakeisti netinkamą žemės ūkio sektoriaus suvokimą. Ir mums tenka atsakomybė sukurti ir suformuluoti žinę ateityje atsižvelgianti tai, kas vyko 2014 metais. Ir ši veikla vadinama tiesiog bendru darbu. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes visi, skaitant mane patį, mes turim būti atviri bet kokiam pastabom ar išsakytam susirūpinimui. Dėkuoju už draugišką požiūrį. E, toliau veiksmingai dirbkime. Ačiū. Dziękuję. Tak, można dyskutować. Ačiū. Taigi galime kalbėti apie išlaidas, apie tikslus, tai viena diskusijų sritis, o kita sritis būtų klaidų lygis ir tinkamas e, skirtų lėšų panaudojimas, tai galimi sukčiavimo e, atvejai. Na ir aišku, finansinė parama turi būti skirta tiems, kam ji būtina iki lakrūčio 30. Bus dar teikiamas pranešimas, iki gruodžio 7 galima teikti pakeitimus. Ar pranešėjas dar prašė žodžio? Taip, aš nenoriu kažko kaltinti Aš kalbėjau iš tikrųjų labai plačiai. Teisininkai, oligarchai, galbūt kai kuriuose srityse, galbūt tiksliau būtų sakyti visi išskyrus ūkininkai. Ta turiu omeny. Ačiū, tikrai labai reikėjo šito paaiškinimo. Kągi, Baigėme šiai dienai skirtų darbo tvarkės klausimų nagrinėjimą. Du punktus nukėlėme, taigi baigsime posėdį anksčiau. Ketvirtadienį 9 ryto e, bus mūsų komiteto posėdis, ketvirtadienį 12 dieną, o koordinatorių posėdis vyks 17.30, nes aš taip manau, kad jie būtent taip suplanavo savo laiką. Norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą. To baigiame komiteto posėdį. Koordinatoriai renkasi 17.30. Ačiū visiems pranešėjams, visiems parlamento nariams, komisijai. Koordinatoriai 17.30.